pranešėjui. Noriu pakartoti savo prašymą laikytis jums skirto po, po, po kalbėjimo laiko. Turime dar ne vieną klausimą šiandien, tai yra svarbu viso procesui. Toliau Anikomiteto vardu ponia Karin Kodenbach. Labai ačiū, labas rytas ponia pirmininkė, komisijos nariai. Europos parlamente diskutuodami apie gyvūnus, e, turime turėti omenyje, kad jie yra gyvos jaučiančios būtybės. Ir <clears throat> jeigu mes jau gabename e, savo gyvūnus iš Europos Sąjungos už jos ribų e, skirdimui, tai jau iš karto kyla įtarimas, kad jie ten nėra vertinami tokiuose kelionėse kaip gyvos būtybės turint omenyje oro temperatūrą, gabenimo sąlygas, kad jie yra gabenami be maisto, be vandens, taigi nustatytos gyvūnų gabenimo sąlygos nėra tinkamai vykdomos valstybėse narėse, o jeigu yra tikrinamos, kaip, tikrinama kaip įlaikomasi, tai nėra e, pritaikomas atitinkamas sankcijos e, užfiksavus pažeidimus, nes e,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 ir geriau tai, pritaikyti taisyklės. 18 metais uh, uh, turime pasakyti, kad uh, sumažėjo pervežamų gyvūnų skaičius keliais. Audito rūmai taip pat kalba apie tuo, bet aš noriu pasakyti, kad yra daug dar problemų ir komisija sieks tas problemas išspręsti. Aš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 apie gyvūnų transportavimą. Ir e, šiandieną galime, pranešime taip pat kalbama apie tai, kad reikia patikimesnių duomenų. Ir noriu pasakyti, kad pirmiausiai valstybės narės yra atsakingos už reglamento įgyvendinimą. E, jau kalbėsime apie situaciją bendraujant su trečiosiamis šalimis. E, Europos komisija dirba tarptautinėse gyvūnų gerovės organizacijose, kalba apie gyvūnų gerovės klausimus. Reikia taip pat kalbėti apie geresnius mokymus, apie um, saugesnio maisto uh, priemonę. Mes uh, tikimės, kad taisyklės visos uh, bus geriau gyventos. Intergrupės tikime aš sakiau, kad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 pozicijos pristatymą. Ačiū už tokį ekspresyvų pasisakymą. Toliau peticijų komiteto vardu. Pone Angela Valina, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais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 nori labai radikalių permainų, tačiau e, jomis mes tikrai nepagerinsime gyvūnų gabenimo sąlygų, reikia sugriežtinti kontrolės priemonės, negalima leisti transportuoti nesveikų galvijų, skersti juos reikia kuo arčiau auginimo vietų, taip pat e, užtikrinti uh, mobilų skerdimą e, tam, kad nereiktų jų e, gabenti tolimais atstumais. Tokie būtų mūsų naujausi pasiūlymai. Taip pat mes negalime taikstyti su tuo, kad e, gyvūnų, gyvų, gyvūnų gabenimo būtų visiškai atsisakoma, nes tokios priemonės tikrai būtų žalingos atokiausioms ES valstybėms ir jų ūkininkams. Jų taip pat negalime pamiršti. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Socialistų demokratų frakcijos vardu Nikola Kaputo kalbės. Ačiū pirmininkė. Gyvūnai, milijonai gyvūnų valstybėse narėse gabenami ir taip pat gabenami į trečiasias šalis ir jie kenčia. Tie gyvūnai vežami, gabenami veisimui arba skerdimui. Gabenimo metu jiems nėra parūpinamas pašaras ar vanduo, taigi reikia gabenimo mastą mažinti, pritaikyti atitinkamą strategiją, statant e, vietinės reikšmės skirdiklas, nes gyvūnai dažnai gabenami e, nepritaikytomis transporto priemonėmis tiek sausumos, tiek jūrų keliais, todėl valstybės narės privalo pradėti taikyti atitinkamas e, leidimų ir sertifikavimo procedūras, taip pat reikia geriau tikrinti, ar gyvūnai skaitai dėl savo būklės gali būti transportuojami. Būtina e, tinkamai e, pritaikyti 2008 metų reglamento nuostatas. Pons Kuzmik dabar kalbės. Ekar frakcijos vardu ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Pradžioje norėčiau padėkoti ponui Dormanui už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Noriu priminti, kad 12 metų gruodžio mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją, kad e, parengė pons Vaicekovskis, ragindamas komisiją nustatyti vienodas gyvūnų gabenimo sąlygas visoje Europos Sąjungoje, sumažinant jų gabenimo laikotarpį iki 8 valandų. Deja, šio reglamento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 E, atitinkamą e, vienodą gyvūnų gabenimo tvarką. Lenkijos delegacija ir frakcija balsuos už šį pranešimą. Ačiū liberalų frakcijos vardu. Frederik Federlė, prašau. <clears throat> Eh, Labai ačiū pirmininkė ir dėkoju kolegoms, e, pranešėjai, ponui Dormanui už puikų darbą. Žinoma,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 veiksmų. Puikiai žinote, kad ką tik gimę gyvūnai yra gabenami ištisomis e, dienomis ir paprasčiausiai e, turi būti žindomi, nes kitaip e, nemoka gerti milijonai gyvūnų yra gabenami į artimuosius rytus ir į Šiaurės Afriką, patenka į baisų pragarą. Komet pradėsite, kada pradėsite imtis veiksmų, kada atsižvelgsite į milijonų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 su gyvūnų transportavimu Europos keliais, Europinių įstatymų nesilaikoma šioje srityje, ypač gabenant, eksportuojant e, gyvūnus į Rusiją, Turkiją, Libaną, kitas trečiasias šalis. Teisingumo teismas aiškiai pasakė, kad Europiniai įstatymai turi būti taikomi iki paskirties vietos ir e,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 Ačiū. Ponas Vilimski, ENF frakcijos vardu, prašom. Pirmininkė, ponės ir ponai. Civilizacijos kultūringumas e, arba išsivystimas yra matuojamas pagal tai, kaip ji elgesi su gyvūnais ir vertinant Europos e, civilizacijos išsivystimą, turiu pasakyti, kad uh, tikrai elgesys Europos su gyvūnais nėra pats geriausias, kuomet e, ilgas valandas labai aukštoje temperatūroje kelias dienas e, gyvūnai yra transportuojami iš vienos vietos į kitą ir manau, kad e, Europos valstybių bendryje šioje vietoje tikrai turėtų patvirtinti bendras taisyklės, kad būtų uždrausta ar užkirstas kelias tokiai praktikai, kuomet pietų Europoje leisgyviai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 nedarykite to pranešimo, šio pranešimo iškai bedančių, balsuokite už atinkamas pataisas. Ponas Duran dabar kalbės. Dėkuoju, pirmininkė, komisijos nari. Maždaug uh, prieš metus 223 parlamento nariai e, prašė, kad būtų įkurtas specialusis komitetas. Ir uh,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 protingas pasiūlymas. Turime patikslinti transportavimo taisyklės, nes tai neigiamai veikia visą mėsos gamybos grandinę ir būtent vartotojai dėl to moka. Turime nepakristi, aišku, ir konkurencijos mūsų šalise. Ir tie iškraipimai, kuomet siekime atskirti e, galvijų auginimą, jų skerdimą,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 kad Europo apskritai neegzistuoja tvarkingas gyvūnų transportavimas. Tai yra netiesa. Europoje galioja pavyzdiniai įstatymai, didžioji dalis gyvūnų transportavimo vyksta tvarkingai. Ir e, kolega turėtų žinoti, kad jau šiandien yra išduodamos licenzijos gyvūnams gabenti, tačiau egzistuoja taip pat ir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 E, tai, kaip iš buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos gabenami gyvūnai į e, Graikiją, pavyzdžiui, iš Skopje. E, Jezu, kopijas į Salonikus arba į Atenus ir ar reikia užtikrinti deramą kontrolę.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 E, gyvūnai neturėtų kentėti transportavimo metu, bet aš bijau, kad negalime, už, negalėsime uždrausti transportavimo į trečiasias šalis. Tiesiog turime laikytis esamų taisyklių ir standartų. Ačiū. Labai ačiū. Ir toliau Daniel Būda, prašom.